Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegos, prašau visų susėsti. Po klausimų, balsavimų ir papildomų klausimų galime grįžti prie prastinės mūsų veiklos. Jeigu niekas neprieštarauja, laikysime darbo tarkę patvirtintą. Ačiū. Ir toliau pirmininko pranešimai. E, įvykusių koordinatorių posėdžių sprendimai. Pirmasis punktas. Koordinatoriai pritarė pasiūlymui renkti e, neoficialų, neoficialius klausimus. Taip pat e, Uh, rimtas sprendimas dėl balsavimo, nusprendėme atsižvelgti Alde frakcijos reikalavimą užtikrinti lyčių pusiausvirą. Norėčiau oficialiai, norėčiau oficialiai kreiptis į komisiją ir uh, paprašyti komisijos pateikti kandidatų sąrašą, o ne vieną pavardę. Todėl uh, pranešimą savo iniciatyvą dėl tarptautinių institucijų. Koordinatoriai sutarė prašyti e, leidimo tokiam pranešimui renkti. Tai bus pranešimas dėl komisijos vaidmens tarptautinėse, e, tarptautinėse finansinėse ir kitose institucijose ir organizacijose. Toliau, koordinatoriai paprašė sekretoriato Nu, nedėlisant nusiųsti laišką paskirtam komisijos pirmininkui Junkeriui, kad ir prašyti ir prašo ten paaiškinti, kokie bus e, komisijos pirmininko ir vicepirmininkų santykiai ir kompetencijos ekon komiteto atsakomybės rytyje. Taip pat nusprendėme pradėti vertinimo procesą ir nusiųsti antrą laišką. Mes tai ir padarėme. Ir kaip jau žinote, iš jungtinio sulaukėme dviejų atsakymų į tuos klausimus. Toliau e, elektroninio e, elektroninės komitetų darbui skirtos svetainės darbas, jūs tikriausiai apie tai žinote, per tą svetainę e, platinami dokumentai darbuotojams ir nariams, taip mažinant po, popieriaus, darbės suvartojamo popieriaus kiekį, taip pat per, per intranet per intranetą galima pasiekti visą reikalingą informaciją ir apie mūsų komiteto darbą, taip pat apie visus sprendimus ir teisės aktus. Informacija apie tai yra skelbiama. E-meeting e, svetainė skirta tik tai komiteto posėdžių darbo tvarkiai ir toje darbo tvarkėje naudojamiems dokumentams. Taip pat turiu Jūs informuoti, kad mes pradėjome E, trišalius dialogus. Ir pirmasis trišalis dialogas dėl, kovos, dėl direktyvos dėl kovos su pinigų sukčiavimu įvyko spalio 9-ąją ir techninis darbas buvo parengtas e, trišalėme dialoge buvo kalbėta apie duomenų apsaugą, rizikos vertinimą ir teisės aktų, pinigų su, atsiprašau, kovos su pinigų plovimais rytyje peržiūros. Taip pat numatyti kiti posėdžiai. Rytoj pratesime darbą dėl e, Europos ilgalaikių investicijų fondo. Vyks trišalis dialogas, politinės frakcijos pat, patvirtino tokius pranešius. APP vardu Alan Lamasiur, e, SND Jakobov, e, AKR Sa, e, Kemal Said. Ne visos frakcijos patikė kandidatų pavardės ir kitas Susitikimas numatytas spalio 14, taip pat patvirtintos kitų komiteto posėdžių datos. Toliau bankininkystės sąjungos darbo grupė. Koordinatoriai tuo klausimu sutarė, kad ši darbo grupė perims atsakomybę, e, kuri buvo suteikta stabilumo mechanizmo darbo grupiai. Grupėje bus 50 narių, sudaryta ji bus pagal Dehonto taisyklę. Sekretoria... E, nariai turi teikti sekretariatui savo prašymus. Koordinatoriai taip pat patvirtino atnaujintas mūsų komiteto gairės dėl deleguotojų teisės aktų. Šios gairės išdalintos nariams ir informacija prieinama ir e-committee e, interneto svetainėje. Dabar turime patvirtinti mūsų dar, kal, darbų kalendorių 2015 metams e, Šis dokumentas yra jums išdalintas. Ar galime laikyti šį e, numatomų posėdžių kalendorių patvirtintų, jei taip ačiū. Ir dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir tai yra pranešimas rengiamas pagal konsultacijų procedūrą dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos. E, pranešėjas yra pirmininkas, tai yra aš, todėl galiu iš karto perti prie šio pranešimo prezentacijos. Džiaugiuosi Europos centrinio banko rekomendacija pakeisti 98 metų reglamentą e, dėl ACB suteikiamų naujų galių priežeros rytyje, tai yra uh, E, kreditų, kreditavimo institucijų protingos, protingo rizikos ribojimo e, galios. Kad būtų atsižvelgta į šias naujas užduotis, ECB pasiūlė pakeitimus 98 metų reglamentui trimis pagrindinėmis temomis. Visų pirma, dėl ECB teisės naudotis konfidencialią statistinę e, informaciją, kad jį gyvendytų naują jam, jam patikėtą funkciją, taip pat sumažinti e, sukūriamą naštą ir užtikrinti, kad duomenys būtų renkami tik vieną kartą. Antra, e, E, leidimas perduoti konfidencialią statistinę informaciją Europos ECB sistemos viduje ir ta gale suteikiama ECB. Trečia, leisti konfidencialią statistinę informaciją iš Europos centrinių bankų sistemos perduoti valstybių narių institucijoms atsakingoms už e, finansų įstaigų, infrastruktūros arba finansų sistemos stabilumą. Aš kaip pranešėjas rengiu šį pranešimą pagal konsultacinę procedūrą ir siūlau palaikyti ECB pasiūlymą. Taip, bet mes, mūsų komitetas tikė du, du svarbius pakeitimus. Pirmasis jų yra techninio pobūdžio, tai yra apriboti naujai suteikiamas galės ir numatyti jas tik tai tokių konfidencialių duomenų atveju, kur, kur, kuriuos rinkti yra būtina pagal suteiktas naujas galės. nes Europos centrinių bankų sistemai naujos galios nesutiktos. Kitas pakeitimas. Norime užtikrinti subalansuotą domenų perdavimą e, kitoms institucijoms ir todėl prašome, e, kad tos institucijos įgyvendintų visas reikalingas techninės ir organizacinės priemonės, kad užtikrintų fizinę ir logišką konfidencialių duomenų apsaugą. Šis reikalavimas jau išsakytas 2009-aisiais, kuomet e, buvo kalbėta apie tai, kad Europos centrinių bankų sistemos narės e, turėtų taip elgtis, gaudamos informaciją iš Europos institucijų. Taigi mes tiesiog prašome įgyvendinti reglamente jau numatytas nuostatas, jos įtrauktos į pagrindinę apibriešti, kur nurodoma, kaip e, elgtis su konfidencialia informacija. Ir taip pat siūloma Europos stabilumo mechanizmą e, įrašyti į tų institucijų sąrašą, kurios turi teisę gauti tokią informaciją. Tai būtų tarsi papildomą užkardą bankininkystės srityje, bet žinoma, klaus, šį klausimą reikia dar apsvarstyti. Nors aš kaip pranešėjas tiesiogiai to klausimo neminiu savo pranešime. Noriu taip pat informuoti komitetą, kad, kad vos prieš keletą minučių mes sulaukėme komisijos nuomonės tuo klausimu. matome, kad komisijos nuomonė atitinka šio pranešimo e, nuostatas dėl konfidencialios informacijos apsaugos. Komisija nekomentuoja pakeitimų tekstui, bet savo pasvarstymuose komisija nuina netgi dar toliau nei pranešėjas savo pranešime ir taip patikslina e, e, reikalavimus dėl konfidencialios informacijos e, apsaugos reikalavimų. Todėl galime aptarti su komisija, kaip apibriežti šiuos griežtesnius reikalavimus. Tokie yra pagrindiniai pranešimo aspektai. Ir pirmiausia, dabar žodis e, pranešėjams. Äh, Ačiū labai, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Galiu palaikyti pateiktus pasiūlymus, tiek ir pirmininko pasiūlymus, taip pat ir pranešėjo pasiūlymus e, susijusius su konfidencialumu. Tačiau vis dėlto turiu tam tikrų abejonių, kurias norėčiau dabar išsakyti, nes man atrodo, kad e, čia šiaip ar taip kalbame apie tikrai nemažą kiekį informacijos ir tai taip pat susiję ir su tuo, kad reikia taikyti proporcingumo principą. Tai taip pat yra susiję ir su kitomis teisėjų kūros priemonėmis, dėl kurių primdavome sprendimus per pastarosius penkerius metus. Na ir šiuo atveju šis klausimas taip pat yra susijęs su proporcingumu bei šio principo laikymosi. Tad man atrodo labai svarbu užtikrinti, kad e, tie, kurie turi teikti ataskaitas, informaciją, tai nebūtų itin apsunkinti, kad jiems nebūtų užkrūta didžiulė našta Be to, suprantame, kad tai taip pat paveiks ir mažas bei vidutinės įmonės. Na ir kalbant apie taikomus teisės aktus, reikia viską aiškiai nurodyti, kad nebūtų kažkokių tai priemonių, kurios taikomos ir nėra iki galo aiškios. Ačiū labai. Dabar atsar frakcijos vardu kalbės šešėlinis pranešėjas, Taip pat norėčiau pasveikinti ir mūsų pirmininko pavaduotoją, kuris buvo paskirtas Belgijos finansų ministru. Na ir ekono pirmininko pavaduotojo pozicija panašu suteikia tikrai nemažai galimybių. Vienas jau buvo paskirtas komisaru, dabar finansų ministru. Per ankstesnę kadenciją taip pat buvo vienas iš mūsų pirmininko pavaduotojų paskirtas užsienio reikalų ministru Ispanijoje, tad sveikinu mūsų kolegą. Dabar E, žodį suteiksiu e, Kei, kuris e, pakeitė pono Overvald. Ačiū. Na, tai be abejo, negaliu prilikti naujajam Belgijos finansų ministrui, tačiau norėčiau šiek tiek pakomentuoti, kalbant apie šį pranešimą. Gana lengva tai padaryti, nes mes tikrai pritarėme tam, ką teigia pirmininkas, o kartu ir pranešėjas. Manome, kad tikrai tas standartizuotas formatas padėtų mažesniems įmonėms pateikti visus duomenis vienu ipu ir tai tikrai taip pat palengvintų informacijos rautus, jų tiekėjimą, kalbant apie bendrą priežiūros mechanizmą, taip pat ECB, e kuris įgyvena tą mechanizmą, bei e, kalbant apie kitus reguliuotojus e, dalyvaujančius šiame procese. Tad mes tikrai palaikome pateiktus pasiūlymus ir tiek būtų pastabų. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu Koro van Juvenhuizen. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Aldė taip pat pritarė tam, jog šis pasiūlymas yra geras. Na, o kalbant apie jūsų pasiūlytus pakeitimus, turime vieną e, klausimėlį, norėtume kai ką pasitikslinti dėl antrojo pakeitimo. Viename iš paskutinių sakinių yra teigiama, kad dėl to, kad būtų imtasi reikalingų priemonių, reikia užtikrinti, kad būtų taikoma fizinė ir loginė konfidencialios statistinės informacijos apsauga. Ką konkrečiai turite omenyje, sakydamas lo, e, loginę apsaugą? Būtent to norėtume paklausti. Ačiū už jūsų klausimą. Atsakysiu šiek tiek vėliau. Dabar norėčiau suteikti žodį guvę e atstovai Mariza Matijai. Matau, kad Marizos nėra. Ar yra norinčių e, dar pasisakyti dėl šio pranešimo? Tokiu atveju suteiksiu žodį žaliųjų atstovui. Ponas e, Gigalas dėja e, šiuo metu nėra salėje, tad mes taip pat nepasisakysime. Ačiū. FDD. Dėkoju. Įvertiname šį pateiktą pasiūlymą ir panašu, kad jis kažkokių tai kardinalių pokyčių neatneš, tad nelabai ką ir galime pakomentuoti. Kągi, tokiu atveju, jeigu daugiau niekas žodžio nebeprašo, galėtume baigti šio klausimo aptarimą. Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam už pasisakymus, už jų indėlius. Taip suprantu, kad tas subsidiarumo klausimas, kurį iškėlė ponas Bazas, yra svarbus. Mes tai dar panalizuosime, pažiūrėsime ir į pakeitimus. O dabar dėl Alde frakcijos šešėlinio pranešėjo e, klausimo. Mes paėmė apibrišti, kuri yra 8a reglamento, kurį keičiame straipsnėje. Tai yra gana standartinė apibrieštis ir mes tiesiog ją pasinaudojame, norėdami užtikrinti, kad būtų, už, už, kad būtų e, tiesiog numatytas vienodas apsaugos lygis, e, kaip ir kitose reglamento dalise. Panašu, kad galime baigti šio klausimo aptarimą. Iki spalio 17 galite pakeisti E, pakeitimus iki 12 valandos. E, lapkričio 4 aptarsime pakeitimus, balsuosime lapkričio 11. Na ir e, tada bus lapkričio mėnesį plenarnėje sesijoje balsuojama. Dabar penktasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra Antras konsultacinis pranešimas dėl Europos centrinio banko. Čia tokie labiau esminiai klausimai susijęs su Europos centrinio banko įgaliojimais taikyti sankcijas. Pranešėjas yra naujasis Belgijos finansų ministras. Ir norėčiau kreiptis į ECR frakciją, pasiteirauti, ar pranešėjai buvo rastas pakeitinis asmo. Pone Kei, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paprašyti jūsų supratingumo, nes dėja nesu gerai susipažinusi su šio dokumentų rinkiniu, nes nesu pranešėja, tačiau nesuprantu, kad turėsiu atstovauti kolegą. Ir manau, kad iki kito karto, kai kalbėsime apie dokumento pakeitimus, jau būsime įsprendę visas problemas, tačiau norėčiau trumpai pristatyti e, e, šio pranešėjo Johano Vanoverveldo parengto e, pranešimo mm, pagrindinius aspektus. Jis šiuo metu dalyvauja Eurogrupės susitikime ir linki mums kuo didžiausios sėkmės, sprendžiant visus iškilusius sunkumus. Na ir panašu, kad e, jis nujaučia, kad tų problemų gali iškilti, bet kuriuo atveju 2013 metais lapkričio 4 dieną e, komisija pateikė pasiūlymą dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo eurozonoje ir jis įsigaliojo ir nuo šių metų e, Lapkričio mėnesio ta sistema jau bus pilnai funkcionuojanti, tai yra įsplečiamos ECB e, galios taikyti sankcijas ir taip pat gali būti, kad bus e, rengiamas tarybos reglamentas, susijęs tarybos reglamentas, tad mūsų pranešėjas pritarė Europos Centrinio banko pateiktoms rekomendacijoms, dėl to yra keletas papildomų pasiūlymų parlamentui, kai būtų galima prisidėti prie nuseklesnės, labiau integruotos reglamentavimo sistemos. Na ir ponas Van Overveltas pasiūlė tris pagrindinius pakeitimus. Laikantis SSM reglamento ir taip pat parlamento nuomonės, e, e, kuri buvo išreikšta rengiamose metinėse ataskaitose, reikia pagerinti Europos centrinio banko sprendimo prieimimo procedūrą. Ir taip pat ECB turėtų taikyti savo sprendimus dėl sankcijų taikymo įmonėms, jeigu tai yra susiję su pažeidimais, e, sąjungos teisės pažeidimais, taip pat sprendimų pažeidimais tiek ir e, priežiūros, tiek ir nepriežiūros rytise. Na ir kai toks, e, tokiam sprendimui buvo pateikta apeliacija arba jeigu ji nebuvo pateikta, vis tiek labai svarbu užtikrinti tinkamą skaidrumą ir jeigu mm, yra parengiamas sprendimas, e, kuris kelia grėsmę finansinių rinkų stabilumą arba yra tiesiog neproporcingas, pranešėjas pritarė, kad tokiu atveju ECB turėtų teisę e, atidėti tokių sprendimų viešą paskelbimą ir taip pat pranešėjas mano, kad tokiais atvejais turėtų būti numatyta galimybė Europos parlamentui e, kažkaip tai įsiterpti tą procesą, suvaidinti tam tikrą vaidmenį ir komitetui taip pat paprašyti konfidencialių diskusijų su ACB dėl tokių sprendimų. Taip pat yra pasiūlyta procedūra dėl domenų atskleidimo, taip pat dėl informacijos e, e, atskleidimo po tam tikro laikotarpio yra pasiūlytas trejų metų laikotarpis, taip pat ekspos prievolė taikoma ACB e, pagrysti E, tam tikrus primtus sprendimus. Taip pat pranešėjas nori kiek įmanoma didesnio iškumo susijusio su tuo, kas yra kompetitingas kurioje srityje, kalbant apie pažeidimo procedūras. Ir pranešime taip pat yra pasiūloma, kad reikėtų aiškiai apibriežti visas atsakomybės sritis, remiantis bendrais principais, nurodytais vienas A straipsnėje ACB rekomendacijose. Na ir dar trečias punktas. Mūsų pranešėjas taip pat siūlo, kad reikėtų pakeisti e, laiko terminus susijusius su administracinėmis baudomis ir ECB yra pateikusi pasiūlymus dėl administracinių baudų taikymo e, po pažeidimo ir yra numatytas penkerių metų laikotarpis, po kurio ta bauda nebebus taikoma. Vis dėlto yra nemažai E, nemažai tokių bylų, kurios tikrai daug ilgiau užtrunka ir mūsų pranešėjas siūlo, kad tas laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai yra priimtas sprendimas pradėti pažeidimo procedūrą, o ne nuo tada, kai buvo įvykdytas pažeidimas. Na ir kalbant apie e, galimus ilgesnius terminus e, susijusius su tuo, kad vėliau pradėtas nagrinėjimas, pranešėjas taip pat siūlo apriboti. tą ribojimo laikotarpį nuo, e, iki, nuo 5 iki 3 metų ir Na ir pristačiau pranešimą, kurį parengė Johanas Van Overveldas ir tikrai labai atidžiai išklausysiu jūsų pastabas, taip pat šešėlinių pranešėjų pastabas, nes panašu, kad man ir toliau gali tekti dirbti su šiuo klausimu. Ačiū. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų Markos Feber iš EPP. Dėkoju, na gaila, kad išvyko mūsų pranešėjas, kad jo nėra. E, na dabar tai yra tikrai vienintelė proga e, gyveninti tos projektus, apie kuriuos buvo diskutuojama ir čia mes diskutuojame apie tarybos reglamentą. Taigi, galbūt patarimai, kuriuos mes išsakysime ir juos nesižvelgs taryba, na, tada galėsime vėl juos įtraukti į dokumentą. Yra tikrai nemažai labai protingų minčių, idėjų. Čia dabar jų visų nepristatinėsiu, bet tai tikrai labai um, logiški pasiūlymai. ECB pasiūlyme galėtų būti e, praktiškai E, numatytos tam tikros priemonės, jeigu būtų reglamento pažeidimas. Bet mes siūlome tam tikras alternatyvas ir aš tikiuosi, kad e, šie pasiūlymai taip pat atsiras ir tarybos tekste. Taryba nori eiti būtent čia linkme. Taip pat yra labai svarbu, kad mūsų komitetas galėtų dalyvauti šioje veikloje, jeigu mūsų buvęs kolega mums padės. E, tai tikrai mūsų užduotis e, bus e, lengvesnė ir tikrai galėsime įtikinti tinkamai ir taryboje. Reikia, žinoma, keistis informaciją. Taip pat dar dėl sankcijų taikymo už jas atsakingos nacionalinės institucijos. Jos yra nustatomos ECB ir mandatų galiojimų kontekste, taigi reikėtų šį klausimą šiek tiek atidžiau pažiūrėti. Mes užtikriname, kad sankcijos, kurias skiria ECB, turi tikrai būti taikomos nacionalinių institucijų. Tai yra viena iš e, tų problemų, kurios kyla. Dar vienas e, aspektas yra skaidrumas. E, pranešėjas būtent siūlo taip pat atžvelgti ir į šį klausimą. Aš manau, kad nereikėtų per daug greitai viešinti ECB sprendimų, nes paprastai jeigu kontrolės institucijos kažką randa, tada turi būti paskaptos tos e, e, sankcijos. Taigi reikėtų ieškoti pusiausvėros tarp ECB sprendimų ir mūsų nuomonės. Labai toli mes nesame nutolę, bet vis dėlto galbūt reikėtų ieškoti aukso vidurio. Na, o dėl e, tų sankcijų viešinimo tikrai mes nenorėtume, kad būtų du kartus jos viešinamos, jos skelbiamos. Uh, Taigi, jeigu jos yra skelbiamos e, iš anksto ir po to paaiškėja, kad pavyzdžiui, nereikia jų taikyti, kad jos negalioja, tuomet e, reikėtų tokiu atveju tikrai kokios nors priemonės tam, kad e, išvengtume nu, žalos. Apie tai tikrai reikėtų kalbėti ir su pranešėjo ateityje. Dėkoju. SND Kostas Mavridės. Dėkoju, pirmininkė. Mes norėtume padėkoti pranešėjai už darbą ir taip pat e, norėtume pasveikinti ir e, jį užėmus naujas pareigas. Mes turime du komentarus. Vieną klausimą jau užsakė, vieną aspektą jau pabrėžė APP e kolega. Tai yra 3A pakeitimas. Mūsų manimų 3A pakeitimas netitinka tarybos reglamento numeris 1024 9 straipsnio. Nes ten aišku, kad ten aiškus, kokios yra priežiūros galios. Tai ten sakoma, kad e, būtent Centrinis Europos bankas turėtų viską kontroliuoti ir jokių galių nėra numatyta nacionalinėms institucijoms. Antras aspektas, tai nėra prieštaravimas, bet tai tiesiog abejonės. Pavyzdžiui, šeštas pakeitimas. kai kas gali priimti sprendimą, dėl kurio galėtų kilti pavojus finansų rinkai arba gali atsirasti pusiausvyros trūkumas. Pakalbėkime, pavyzdžiui, apie rinkų stabilumą. Finansų rinkų stabilumų mes e, bijome, kad e, kai susiklostytų tam tikros e, aplinkybės, E, ši, ši diskrecija tikrai gali būti susijusi su mažomis institucijomis, gali nu, dėl to nukentėti mažos bankų institucijos ir taip pasitarnauti dėlėms. Ir tada, pavyzdžiui, gali būti primtas sprendimas, kad tas bankas per didelis tam, kad bankrutuotų. Tiek komentarų. Dėkoju. Alde atstovas Kora. Atstovė. Dėkuoju pirmininkė Alde frakcijos vardu. Taip pat e, norėčiau paprašyti, kad informuotumėte mm, poną Aubertveld, kad norėtume padėkoti jam su šį dokumentą ir kad pasve... norėtume pasveikinti jį užėmus naujas pareigas. Dėl šio uh, dokumento. Aš pritarsiu anksčiau kalbėjusiam kolegai, kad reikėtų tam tikrų pažangių sprendimų. Dėl administracinių nuobaudų pasiūlymas e, yra po trijų metų e, visiškai atskleisti e, šią informaciją. Na, o mums dar reikėtų dar daugiau informacijos, kodėl būtent trys metai buvo numatyti šiuo atveju. Taip pat e, dėl ex e, post prievolės ACB vengti uh, nukreipimų. Na, man, mums įdomu, kaip turėtų ta ekspos prievolė būti įgyvendinta. Na ir dėl administracinių nuobaudų laik, laikotarpio siūlomi penkeri metai nuo sprendimo prieimimo dėl, mm, dėl sprendimo prieimimo dėl, dėl pažeidimo, o ne nuo fakto, nuo datos. Būtų taip pat klausimas, būtent kodėl pasirinkti šią laikotarpį ir kitokią negu kad buvo pradinėme pasiūlyme. Taip pat paskutinis pasiūlymas, kad reikėtų sumažinti taikymo laikotarpį iki trijų metų. Mums galbūt reikėtų ilgesnių, ilgesnio laikotarpio, kuris buvo taikomas prieš tai siūlomas prieš tai. Dėkoju GUE frakcijos vardu. Kalbančių nėra. Žaliųjų frakcijos vardu Molis Skitskato. Dėkoju. Mes turime porą techninių komentarų, pritartume anksčiau kalbėjusiam, kalbėjusiai kolegijai. Mes e, džiaugiamės tuo, kad e, reikėtų išplėsti, išplėsti taikymo laikotarpį. Penkių metų laikotarpis tikrai e, nėra tinkamas. Mes sustinkame su mintimi, bet manome, kad nelabai gerai čia suformuoluotas tekstas. Vietoj vienerių reikėtų galbūt trijų metų, o penkerių metų čia galbūt nereikia. Pirmame Ir trečiame pakeitimuose yra numatyti, numatyti trys metai. Nemanytume, kad reikėtų nukrypti e, nuo taisyklių, kurios galioja bendram priežiūros mechanizmui. Taip pat e, norėtume, kad būtų iki penkerių metų prailgintas laikotarpis, per kurį reikia imtis veiksmų nuo pažeidimo aptikimo. Na ir administracinės nuobaudas reikia skelbti remiantis egzistuojančiais ES teisės aktais. Dėkoju. E FTD frakcija. Taip, pirmininkė, mes e, peržiūrėjome dokumentus ir komentarus. Mm, pastebėjome, kad e, kyla bejonių dėl laiko terminų. Reikia tinkamų laiko terminų. Manome, kad po to, kai ECB nusprendžia, kad e, reikia nuobaudų, gali būti trijų metų laikotarpis, netgi užtrukti e, tris metus, kol pradėsime tai vykdyti. Gali kilti dėl to problemų rinkoje, bet e, toks pateisinimas ne visai E, tinkamas. Iš tikrųjų, nuo to nukenčia pensininkai, investuotojai. Blogiausias dalykas, kuris gali nutikti, yra tai, kad e, nebus aišku net kokios nuobaudos bus e, taikomos tą tai institucijai, bet tiesiog žmonės nebepastikės tą instituciją. Ir dėl to tikrai gali kilti pavojų, jeigu nuolato, na, jeigu iš karto bus paskelbti rezultatai, tuomet visi nuo tos institucijos nusisuks. Taigi mes matėme, kad JAV ir, ir kitur buvo panašių atvejų. Taigi jeigu norite, e, kad per ECB būtų skiriamos tos baudos, reikia labai praktiškai, e, tai pažiūrėti reikia praktiško metodo. Uh, Ketvirtas pakeitimas 3A e, daliai. E, ten kalbama apie kompetencijas pagal nacionalinę teisę, bet e, jeigu yra konfliktas gali būti konfliktas su ECB. Ir gali būti, kad vietos institucijos turėtų nuspręsti, kurio, kas turėtų e, paskirti tas nuobaudas. E, ir manau, kad tikrai reikėtų šį straipsnį dar e, pertvarkyti. E, Taip pat e, klausimas, ar ECB turėtų nukelti baudų taikymą. Klausimas yra, jeigu, tarkim, e, gali kilti tam tikras e, konfliktas e, su rinkos piknaudžiavimo direktyvos e, taikymu e, gali būti piknaudžiaujama ta pačia rinkos piknaudžiavimo direktyva. Taigi čia ir susikerta labai daug direktyvų ir gali kilti konfliktas rinkoje. Dėkoju, ar būtų daugiau kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Dar laiko yra šiek tiek likę. Todėl, kad e, mes esame numatę balsavimą šulkį 45. Jeigu ne, tai žodis kei. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, kurie pateikė komentarus. Aš pasižymėjau juos ir atsakysiu į juos, e, kai susipažinsiu išsamiau su šiuo dokumentu. Mes, žinoma, visą tai esame apsvarstę, tarkim, dėl suderinamumo, dėl konflikto klausimo. Na, aš tikrai pasakyčiau, kad e, vis, visos šios priemonės yra suderinamos. Uh, patarėjai mums teikia patarimus, ypač pavyzdžiui, dėl 3A, dėl to, ko prašoma iš ECB, galbūt reikės dar tobulinti šią formuluotę tam, kad išvengtume e, konflikto, bet mes būtent siekdami išvengti konflikto šią, šią formuluotę jau gerinome. Mes tengiamės uh, kovoti su pažeidimais ir mes stengiamės, kad senaties terminas nesueitų e, anksčiau negu kad bus e, ta priemonė taikoma. Kolega Ferhoven tikrai labai gerą pasiūlymą pateikė, kaip reikėtų tas priemonės taikyti. Kadangi mano kolega yra buvęs banko ekspertas, manau, kad tikrai jis labai e, logiškai pasirinko šios laiko terminus. Ir mes tikrai turime, manau, gerą pagrindą, galime su juo dirbti, atsižvelgsime jūsų komentarus e, ir Taip pat lauksime jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų, ieškosime kompromiso. Dėkoju. Pakeitimus galime atsiųsti iki spalio 17 dienos 12 valandos ir bus balsuojama lakryčio 11 ir plenarinėje sesijoje bus balsuojama antroje, antroje sesijoje E, lapkričio 11 dieną. Taigi dabar galėtume padaryti 30 minučių pertrauką. Colleagues, I think we can start. Kolegos, manau, kad galime pradėti. Prašau visų susėsti, nes pradėsime balsavimą. Reikia iš pradžių patikrinti, ar veikia balsavimo įranga, e, bandomasis balsavimas. Balsuojame. Mm, aštuoni kolegos nebalsuoja. Ar galėtumėte visi prabalsuoti? Jei taip, balsavimas baigtas. Puiku. Ir dabar balsuosime dėl Filip Debakerio parengto pranešimo dėl Europos semestro ekonominės politikos koordinavimo 2014 prioritetų. Visų pirma, A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Su, e, pritarta. A1 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 59 pakeitimas. Kas už? kas prieš, e, atmestas. Toliau 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 61 už, prieš, susilaikė pritarta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. C kompromisas, kas už Kas prieš? Man atrodo, reikia patikrinti. Kai balsavome, balsuojame dėl C kompromiso. Ačiū. Atmestas. Vienam balsui nusvėrus. Dabar balsuojame dėl 66-ojo, tuomet už. prieš. Man atrodo, kad reikia patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl 66. Ne visi. Du kolegos dar nebalsuoja. Ačiū visi. Atmestas. 72. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, vėl reikia tikrinti, kai balsuojame, balsuojame dėl 72. Balsuoti baigiame. Atmestas. 70. Už. Kas prieš? Man atrodo, ta pati dauguma susidaro tuomet atmesta. 75. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad ta pati dauguma atmesta. 67 už. Kas prieš? Balsuojame elektroniškai dėl 67. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 73. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. 73 balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmestas. 78 atsiimtas, dabar 74. Kas prieš? Pritarta. Dabar balsuojame dėl D kompromiso. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas dviem balsavus, dviem balsams pers, persivėrus E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 91 toliau už, 51 kas už, kas prieš. Tikriname, kaip balsavome 91-ojo. Keturi kolegos nebalsavo dar. Balsuoti baigėme. Devini vienas dėl šio pakeitimo balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 93. Kas už? Kas prieš? Pritarta. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. 99 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 99-ojo. Balsuoti baigėme. Atmestas. 102. Kas už? Kas prieš? Tikriname dėl 102. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 115, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 125 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ką kompromisas su pakeitimu žodžiu, kur, kurį teikė socialdemokratų frakcija, teikiame balsavimui šį pakeitimą su pakeitimu žodžiu. Mačiau, kad, matau, kad kažkas prieštarauja. Todėl iškart balsuojame dėl ką kompromiso. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl K kompromiso. Balsavimas prasidėjo. Balsuoti baigiame. Pritarta vienam balsui persvyrus. K1 kompromisas su papildomu pranešėjo pasiūlymu šiam pakeitimu, kurio aš neturiu. Kas už? Prieš susilaikę pritarta. L kompromisas. Kas už? kas prieš susilaikę pritarta. L1 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę pritarta. L2 kas už, kas prieš susilaikę pritarta. Norite patikrinti, tuomet balsuojame elektroniškai dėl L2 kompromiso. buvo viena iški dauguma. N kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. O kompromisas. Yra du pakeitimai žodžiu. Vieną teikia socdemų frakcija. Jį teikiu balsavimui. Kissenburn. Noriu paprieštarauti dėl procedūros Pradėjome balsavimą e, praėjus 15 minučių po to, kai jį gavome. Reikėjo jį pristatyti tuo met, kai prasidėjo posėdis. Sulaukiau prieštaravimų dėl šio pakeitimo žodžiu, todėl teikiu balsavimui pakeitimą, pakeit, antrąjį pakeitimą žodžiu, kurį pateikė žalieji. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Pritarta. Dabar teikiu balsavimui visą kompromisą su pakeitimais žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname elektroniškai, kai balsavome dėl O kompromiso su pakeitimu žodžiu, kurį patikė žaliai balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 143 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 144 kas už, kas prieš, tikriname elektroniškai. Kai balsavome dėl 144 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas 145 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. P kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 148 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Q kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. R kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. S kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. T kompromisas už. Balsuojama dėl atskirų dalių. Visų pirma, dėl pirmosios dalies be žodžių enforcement of. Taigi teikiu balsavimu šią pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar, dabar dėl antrosios dalies už, prieš. Man atrodo, kad reikia patikrinti. Elektroniškai balsuojame dėl tai kompromiso antrosios dalies. Mm, su žodžiais enforcement of. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ir dabar perdame prie U kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. V kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. W kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 194 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime, kai balsavome. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Eks kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Y kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 206 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Z kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 217 kompromisas dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies visos pastraipos e, be žodžio and reform fatigue. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis, kuri atkrenta, atrodo. AA kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. AB kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 231 pakeitimas už prieš susilaikė. Tikriname, balsuojame dėl 241. Balsuoti baigėme. Atmestas. 240. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 241. Už? Prieš? Susilaikė pritarta. AC kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia žalieji, teikiu balsavimui visų pirma e, žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš. Reikia patikrinti kai balsavome dėl pakeitimo žodžių. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmesta. Dabar, dabar balsuojame dėl AC kompromiso be pakeitimo žodžių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 254 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname elektroniškai. Balsuojame dėl 254. Balsuoti baigėme. Atmestas AD kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. AE kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. AF kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. AG kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. AH kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. AI kompromisas. E, balsuojama dėl atskirų dalių, to paprašė AKR frakcija. Pirmoji dalis e, calls on the commission finally to end initials reductions. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis. Likusi pasraipos dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AJ kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. AK kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 313 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. AL kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 322 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. AM kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 332 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. AN kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 338 pakeitimas kas už, prieš. Tikriname, kai balsavome dėl 338 pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar AO kompromisas su pakeitimu žodžiu, žodžiu kurį teikia socialdemokratai. Uh, E, dėl žodinio pakeitimo už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar balsuojame dėl viso kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. AP kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar periname prie kitų komitetų nuomonių. MPL 1 už, prieš, tikriname, kai balsavome dėl šio pakeitimo. Balsuojame. Dar trys nariai nebalsavo. Balsuoti baigėme. Atmestas. Apple 2, kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Apple 3, kas už? kas prieš. Man atrodo, kad pritarta, bet patikrinkime. Balsuojame. Pritarta. Pal keturi, ketvirtas už, prieš susilaikę pritarta. MPL 5 už prieš. Man atrodo, kad atmestas. Dėl MPL 6 nebalsuojame, MPL 7 už prieš susilaikė pritarta. MPL 8 turime balsuoti dėl vienos jo dalies, antrosios dalies. Ne ir teikiu balsavimui tą dalį. Kas už, balsuojame. Kas prieš, e, susilaikė pritarta. Ample 9, už, prieš, susilaikė pritarta. Ample 10. Ample 9. Suklydau. Balsuoti baigėme. Atmestas. Apple 10 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Apple 11. Antroji, dėl antrosios dalies kas už. Kas prieš. Patikrinkime kai balsavome dėl MPL e, komiteto 11 pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Keturi kolegos dar nebalsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ample 12. Kas už? Dėl antrosios dalies vėlgi šio pakeitimo kas už, kas prieš, pritarta. Ample 13 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tikrinti gerai. Man atrodo, kad buvo ta pati dauguma, bet e, balsuokime. Dar penki kolegos nebalsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ample 14 dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš susilaikė ta pati dauguma buvo pritarta. Dabar Ample 17 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. MPL 18 už, prieš susilaikė pritarta. MPL 19 už, prieš susilaikė pritarta. MPL 20 už, prieš susilaikė pritarta. MPL 21 už, prieš susilaikė pritarta. MPL 22 už, prieš susilaikė pritarta <laughs> tikriname, kai balsavome dėl 22 teikiamo pakeitimo. Trys kolegos ar nebalsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta 24 balsavus už 23 prieš. MPL 23, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. MPL 24 už, prieš, susilaikė pritarta. MPL 25 už, prieš, susilaikė pritarta. MPL 26 už, prieš, susilaikė pritarta. 27 pakeitimo. E, Dėl antrojo sakinio balsuojame, kas už, kas prieš. Tikriname. E, balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. MPL 30 už, prieš, susilaikė pritarta. MPL 31 už, prieš. Tikriname, kai balsavome dėl 31, tikriname elektroniškai. Balsuoti pradedame. Pritarta. Vienam persvarus. Vienam balsui persvarus. 31. Ampel pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, 37. Dėl 31 jau balsavome. Už, prieš, susilaikė. Pritarta. 30. 42 už prieš susilaikė pritarta, 44 už prieš susilaikė pritarta, 45 už prieš susilaikė reikia patikrinti. Kai balsavome dėl 45 balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 49 už, prieš susilaikė pritarta. Dėl 50 pakeitimo dalies už, prieš susilaikė pritarta. 53 už, prieš. Reikia patikrinti. Balsuojame. dėl 53 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 54 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ta pati dauguma susidarė. Tikriname. Gerai. Balsuojame elektroniškai dėl 54. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Buvo jūs teisus, tiek balsų už ir tiek pat prieš, vadinasi, atmestas. Dėl 55 nebalsuojame, dėl 57 pirmojo sakinio balsuojame. Balsuoti baigiame. Dėl 57-ojo, atsiprašau, aš suklydau. Kas už? Kas už? Dabar jau balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Vienam balsui persvėrus. 58. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime, kaip balsavome. Balsuojame. 58. Balsuoti baigiame. Pritarta 59. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta? 60 už prieš susilaikė pritarta. 61 už prieš susilaikė pritarta. 62 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 63 už Prieš patikrinkime, kaip balsavome dėl 63. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar periname prie biudžeto komiteto patiktų pakeitimų. Trečias už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas biudžeto komiteto už, prieš susilaikė pritarta. Penktas biudžeto komiteto už, prieš susilaikė pritarta. Turime balsuoti dėl septintojo biudžeto komiteto pakeitimo už. Kelkite rankas prieš. Tikriname, kai balsavome dėl septintojo biudžeto komiteto pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau imko komiteto pakeitimą 20 už, prieš susilaikė pritarta. Imko 22 už, prieš susilaikė pritarta. Envi 1 už, prieš susilaikė pritarta. Envi 2 už, prieš Tikriname, kaip balsavimą dėl antrojo Envi komiteto pakeitimo. Balsuojame. Atmesta dabar NV4, kas už. Ne, vis dėlto NV4 yra. Ne, panašu, kad turime balsuoti už Envy 4 vis dėlto. Taigi Envy 4 kas už, kas prieš. Tikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Panašu, kad keturi kolegos dar nespėjo balsuoti. Du dar nebalsavo. Balsavimą baigėme. Atmesta. Dabar NV6. Kas už? Tad NV6. Kas už? Kas prieš? Patikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Trys kolegos dar nebalsavo. Balsavimą baigiame. Atmesta. NV9. Kas už? Kas prieš? Tikriname elektroniškai NV9. Trys kolegos vis dar nebalsavo. Du kolegos kol kas nebalsavo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Dabar NV10, kas už, kas prieš. Panašu, kad balsų skaičius labai panašus, tad patikrinkime, patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl NV10. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar NV11. Kas už, kas prieš. Patikrinkime ir vėl elektroniniu būdu. Tad NV11. Šeši kolegos dar netidavė savo balso. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balso persvara dabar NV12. Kas už? Pabal, e, balsuokime elektroniniu būdu, tad NV12. Balsavimas baigtas. Lygiosios tad atmesta. Dabar balsuosime už 37 dalį originalo tekstą, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar konstatuojamosios dalis, AQ kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar AR kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. AS kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. AT kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. AU kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 3, AB kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. A, dviguba V kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. AX kompromisas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl AX kompromiso. Dar laukiame keturių kolegų, trijų, dviejų, vieno kolegos balso. Balsavimą baigėme. Lygiosios, tad atmesta. Dabar judėkime prie 37 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 37 pakeitimo balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Taip pat lygiosios atmesta. 38 pakeitimas. Už, prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame dėl 38-ojo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tad iš esmės konstatuojamųjų dalių tarsi ir nelieka dabar. A, Y kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar konstatuojama dalis A, MPL, už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar kasatomoji dalis MPLC už, prieš, susilaiko atmesta. Kasatomoji dalis F, MPL už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu, tad MPL F balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas pritarta. Dabar MPLH už, prieš susilaiko pritarta. MPLI už, prieš susilaiko pritarta. MPLJ už, prieš. Patikrinkime elektroniniu balsavimu dėl J, MPLJ. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar MPL 4 už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl MPL K. Ką pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar Nurodomieji punktai, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko patvirtinta, dabar pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Nurodomasis punktas 2, originalus tekstas, kas už prieš susilaiko pritarta, dabar 3, už prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtas, už prieš susilaiko patvirtinta, penktas, už prieš susilaiko patvirtinta, šeštas, už prieš susilaiko patvirtinta, septintas, už prieš susilaiko patvirtinta, trečiasis pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar nurodomasis tekstas 8, originalus tekstas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntasis nurodomasis tekstas. Už priešus laiko patvirtinta, dešimtasis už priešus laiko patvirtinta, vienuoliktas už priešus laiko patvirtinta, dvyliktas už priešus laiko patvirtintas, 13 už prieš susilaiko patvirtintas, 14 už prieš susilaiko patvirtintas, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 6 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 7 pakeitimas už prieš susilaikiusieji patvirtinta. Dabar MPL nurodomasis tekstas 1 už Vis dėlto balsuosime elektroniškai, balsuoti pradedame. MPL nurodomasis tekstas vienas. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Dabar IMCO, nurodomasis tekstas vienas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. IMCO 2, už prieš susilaiko pritarta. IMCO 3, už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame už tekstą, tokį koks jis buvo pakeistas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas pritarta, 20 balsų už, 18 prieš, 15 susilaikiusiųjų. Sveikiname pranešėją. Tikrai įdomus balsavimas bei jo rezultatai. O dabar siūlyčiau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra septintasis. Darbo tvarkės punktas - pinigų rinkos fondai. Yes. I would ask member as... Na, norėčiau pasakyti štai, ką balsavimas truko šiek tiek ilgiau nei numatėme, nes buvo labai daug balsuojama elektroniniu būdu, net dėl nurodomo į tekstą dalių. Tad dabar siūlyčiau šiek tiek sparčiau e, padirbėti ir greičiau aptarti pinigų rinkos fondų klausimą, kad dar spėtume taip pat pakalbėti ir apie aštuntąją darbo tvarkės klausimą, tai yra metinė mokesčio ataskaita, tad kreipčiausi į pranešėją ir šešėlinį pranešėją, kalbėti kiek įmanoma glaušiau ir visų pirma suteiksiu žodį pranešėjai, Nenai Džil. Taip pat prašyčiau išeiti iš salės ir netriukšmauti be reikalo. Nina, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai būtų džiugu, jeigu kolegos suteiktų galimybę pasisakyti be triukšmo. Tai yra pirmasis teisėkuros pasiūlymas susijęs su diskusijomis dėl šešėlinės bankininkystės ir dėl įvairių tarptinių reglamentuotojų nuomonės susijusios su tuo, kad daug pinigų rinkos fondų e, dėl savo dydžio susidūrė su labai didžiulėmis problemomis per krizę, todėl reikia tinkamos reguliavimo sistemos. Uh, Tai patvirtino ir G20 sprendimas, nes šis klausimas buvo įtrauktas ir į jų darbo tvarkę. Na ir šis pasiūlymas buvo pateiktas praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Ekon komitetas paskui, pas, pastaroji parlamento kadencija tai įvertino, tačiau nebuvo rastas politinis sustarimas dėl įvairiausių priežasčių ir dar kartą sugrįžo šis klausimas į mūsų darbo tvarkę. Tad, ponė pirmininkė, norėčiau trumpai pristatyti tas temas, kurios yra svarbios, kas yra MMF, tai yra pinigų rinkos fondas, su kuo susijęs komisijos pateiktas pasiūlymas ir koks yra požiūris, kuriuo aš vadovaujuosi. Tad kalbant apie pinigų rinkos fondą, tai yra labai svarbus šaltinis susijęs su trumpalaikiu finansavimu, e, skirtų finansinėms institucijoms, įmonėms, vyriausybėms ir taip toliau. Jie tai suteikia galimybę gauti lėšas, kurios yra likvidžios, e, gali būti diversifikuojamos ir taip pat yra tinkama priemonė tiems investuotojams, kurios, kurie mano, kad tai yra tinkama saugi alternatyva um, bankų investicijoms. Ir Europoje apie 1000 milijardų eurų yra suteikiama tokių trumpalaikių paskolų ir apie 40 procentų tokių trumpalaikių paskolų, e, kurias išduodamas Europos bankininkės sektorėje, yra būtent tokios paskolos. Ir kalbant apie bendrą turtą, tai yra vienas trilijonas eurų. MMF sudaro apie, 50, apie 15 procentų Europos fondų industrijos, tad iš esmės pinigų rinkos fondas yra labai e, svarbi priemonė investuotojams, e, skirta finansuoti jų veiklai e, ir panaudoti lėšas kažkokiems tai trumpalaikiams tikslams. Tai tikrai yra priemonė galbūt panaši į bankų indėlių sistemą, tačiau iš esmės tai nėra tas pats dalykas. Kalbant apie šių fondų ypatybės, jie yra gana pažeidžiami ir. Visų pirma, reikia kalbėti apie MFF sąryšį su e, ekonomika, taip pat su tuo, kad e, tie fondai skirti trumpalaikių poreikių finansavimui ir tas lėšas yra panaudojamos E, finansavimui. Taip pat tos, e, tie fondai yra susijęs su sponsoriais, jie yra dideli bankai ir iš esmės jie yra itin priklausomi, nes čia kyla nemaža rizika. E, turiu pasakyti, kad Mūdis agentūra įvertino situaciją, tai yra 12,1 milijardo eurų, lėšų susijusių su vadinamųjų finansuotojų teikiama parama ir yra teikiama ir išorinė parama e, susidūrusiam su krize fondams, kad būtų išlaikyta jų išorinė vertė. Taip pat yra ir tas investuotojų apsauga susijęs elementas. Ir, tarkime, kalbant apie mažesnius investuotojus, jie turi tam tikrų minusų. Nu, Tad komisija pateikė savo pasiūlymą ir pasiūlymo esmė yra tokia - nustatyti kažkokius tai bendrus standartus susijusius su MFF likvidumo gerinimu, taip pat e, jų stabilumo, jų struktūros stabilumo gerinimu. Ir tokios bendros taisyklės padėtų užtikrinti minimalų e, kasdienio bei e, savaitinio e, E, likvidaus turto vertę. Taip pat tai sudarytų galimybę fondo valdytojui susidaryti geresnį įspūdį apie investuotojus, geriau pažinti, taip sakant, savo klientus. Tad norima tokių bendrų taisyklių, kurios padėtų užtikrinti, kad fondai būtų investuojami į aukštos kokybės, diversifikuotus e, turto objektus. Ir šios priemonės taip pat padėtų užtikrinti, kad fondų likvidumas būtų adekvatus Na ir kalbant apie e, fondo stabilumą, jeigu būtų sukurtos aiškios vertinimo taisyklės susijusios, susijusios su tuo, į kokius fondus būtų investuojama, tai padėtų e, užtikrinti, kad E, pinigų rinkos fondai yra įprasta finansavimo priemonė, kuri taip pat priklauso nuo kainų sviravimų rinkose. Na ir kalbant apie šį pasiūlymą, manau, tai tikrai labai įdomus pasiūlymas ir reikia įvertinti, žvelgiant į platesnę situaciją susidariusią per porą pastarųjų mėnesių. Visų pirma, reikia kalbėti apie ECC reformą, taip pat pirmininkaujantį Italiją pateikė įvairių įdomių pasiūlymų dėl savo programos. Na ir turiu pasakyti, kad taip pat pati sustikau su, su įvairiais suinteresuotais objektais ir toliau tokie sustikimai bus vykdomi. Bet, ponė pirmininkė, aš užsirašau visus duomenis po tokių sustikimų ir tikrai galiu pasidalinti tą informaciją, jeigu to reikėtų skaidrumo tikslais. Na ir mano pirminė reakcija į komisijos patiktą pasiūlymą būtų tokia. Tikrai neblogas pagrindas tolesniam darbui ir dauguma siūlomų straipsnių tikrai nėra kontroversiški. Mano nuomonė, politinis tikslas turi būti toks e, - spręsti e, sisteminės rizikas susijusias su MFF ir užtikrinti, kad rinka būtų stabilesnė, skaidresnė ir e, likvidesnė. Na ir labai svarbu surasti tinkamą pusiausvyrą ir užtikrinti, kad rinka nebūtų per daug koncentruota. Na, o kokie tie kontroversiški klausimai? Jie yra susiję su tais dviem fondų tipais. Vienas iš tų fondų yra pinigų rinkos fondas, kuris nesiekia išlaikyti tos nekintančios vertės ir grinoji turto vertė yra sviruojanti tad jų turtas yra vertinamas remiantis sąžininkų E, kainų pagrindų. Na, o kitas tipas yra e, tokie fondai, kurie nori išlaikyti stabilią kainą. Pavyzdžiui, vienas euras už akciją, kai investuotojai perka tokias akcijas ir grinoji vertė, turto vertė, e, tokio fondo vertė gali sviruoti ir tad rinkos vertė Mm, akcijos rinkos vertė ne visada gali atitikti vieną eurą. Tad siekiant pagerinti tokių e, fondų stabilumą, komisija bei kiti reguliuotojai ir priežiūros institucijos mano, kad ta sisteminė rizika susijusi 3 procentų riba kuri turėtų būti taikoma kapitalui. Žinau, kad nemažai diskusijų bus vykdoma dėl šio klausimo ir kalbant apie tą kapitalo buferį, 3 procentų buferį, net nebejoju, kad dėl to kils daug diskusijų. Na ir taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Keturios pagrindinės probleminės rytis. Visų pirma, labai svarbu įgyvendinti pasiūlymą, e, šiek tiek jį priderinus, patobulinus. Tad taip pat siūlyčiau dar vieną dalyką peržiūrėti E, ar sistemą, kuri remiasi likvidumo mokesčiais ir kitomis priemonėmis yra būtent tokia, kurios norėtų pramonės atstovai. Na ir trečiasis, trečioji sritis, į kurią reikėtų pasi, pasigilinti, yra kapitalo buferio e, pati savoka. Taip pat dėl Pirmininkančios Italijos pateiktas pasiūlymas dėl mažo kintamumo priemonių. Būtent šie klausimai man yra svarbiausi ir tolesni prioritetai priklausys nuo to, kaip diskusijos vyks mūsų komitete, taip pat nuo e, tų e, klausimų, kurie vyks su ekspertais. Na, vis dėlto tai bus neklausimai, tai bus tiesiog apalio stalo diskusijos ir šiuo metu norėčiau tiesiog užtikrinti, kad mes vadovautumėmės tokia platesnės perspektyva, kad tie fondai galėtų prisidėti prie geresnės realios europinės pramonės politikos ir kad būtų e, sukurti praktiški ir veiksmingi sprendimai. Turiu pasakyti, kad šiandieną esu šiek tiek nusivylusi dėl to, kad visi e, žmonės, su kuriais susidūriau, e, pateikė įvairiausių problemų, tačiau dėje nepateikė galimų problemų sprendimų. Ir aš labai tikiuosi, kad tos diskusijos, kurios dar bus organizuojamos, padės e, to pasiekti, juk visi norime, kad pateiktas pasiūlymas būtų praktiškai įgyvendinamas ir tikrai nenorime grįžti prie tos pačios situacijos, su kuria susidūrėme, kai šis pasiūlymas buvo pateiktas ankstesniai e, komiteto kadencijai. Aš tikiuosi, kad E, pranešimo projektas bus aptartas gruodžio 1 ir 2 dienomis. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 11. Tada sausio 21 bus apsvarstyti tie pakeitimai, balsuojama vasarį, o plenarinėje bus balsuojama kovo mėnesį. Tai tikrai laiko visai nedaug liko, o dar reikia apsvarstyti daug įvairių alternatyvų, daug įvairių. Ir tikrai nekantrauju su kolegomis aptarti tos klausimus, nes aš manau, kad MFF sektorius yra įtin svarbus ir mano siekis būtų jį išlaikyti tokiu ir ateityje. Kalbėjau kiek įmanoma greičiau, kad laikyčiausi jūsų pirmininkė nurodymų dėl glausto ir greito kalbėjimo. Dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį EPP šešėliniam pranešėjui ponui Brian Hayes. Dėkoju. Trumpai pakalbėsiu. Visų pirma, norėčiau pritarti e, pranešėjos e, nuomoniai ir jos požiūriui aš tikrai pritariu. Manau, kad e, tikrai labai svarbu jo nepamiršti analizuojant šį dokumentą, mes jį analizavome ir anksčiau. Reikia atvirai žiūrėti, ieškoti kompromisinio sustarimo, ieškoti sutarimo. Tai svarbu ne tik pramoniai, bet ir visai, visam ES finansų veikimui. Paskutinios, paskutinios kadencijos metu ponė Gil sakė, kad jau buvo daug nuveikta šioje srityje. Manau, kad šis klausimas buvo labai aktualus. Uh, ir per par parlamente nebuvo skubiai patvirtintas, nes labai daug dalykų dar reikėjo išsiaiškinti išsameu. Šio pasiūlymo tikslas, žinoma, yra tikrai labai geras. EPP pritarė kad reikėtų sustiprinti reglamentavimą to šešėlinės bankininkystės, tai labai svarbu ES ekonomikai. Bet manau, e, kad reikėtų proporcingai reformuoti pinigų rinkos fondus tam, kad nebūtų neigiamo poveikio ES rinkai. Aš pritariu tam, ką pranešėja sakė kai kalbėjo apie tai, kad reikia pusiausviros, reikia subalansuoto požiūrio ir kad reikia kuo atviresniau į tai žiūrėti. Tam, kad nepamirštume, kad šis pasiūlymas gali turėti taip pat ir neigiamų pasiekmių rinkoms. Yra svarbių e, prie, priemonių šiame dokumente, pavyzdžiui, turto diversifikavimas, e, investicijos investuotojų politiką, likvidumo valdymas ir taip toliau. E, buvo numatyta, kad 3 procentai kapitalo buferis bus, kapitalo rezervas e, bus nustatytas. Ir dėl to ES gali būti mažiau patraukli e, kitoms pasaulio vietoms. Taigi kapitalo rezervas 3 procentų yra tikrai sudėtingas klausimas. Tai yra labai svarbu ES ekonomikai, įmonėms, pensijų fondams, vietoms, vietos institucijoms ir labdaringoms organizacijoms, kurios galėtų naudoti šiuos fondus. Jiems svarbu, kad jie būtų likvidus, kad e, dirbtų našiai ir tai gali paveikti mažų įmonių verslą. Šie fondai turi išlikti ES ekonomikoje. 4 milijonai, 4 šimtai e, milijardų buvo numatyta, e, kad bus būtent šioje, e, šiuose fonduose. Ir kaip kad pranešėja sakė, buvo Liepos mėnesį jau primtas sprendimas, kad kapitalo rezervas turėtų būti atmestas. Komisijos narys Gelegeris sakė, kad visiškai beprasmiai buvo, beprasmis buvo tų kapitalo, e, e, to kapitalo rezervo pasiūlymas. Jis taip pat sakė, kad tas rezervas tik e, sukels iliuziją, kad investuotojai ir rinka ginama kaip kad siūlė Gail, galėtume suorganizuoti apvaliojo stalo diskusijas ir aš tikrai norėčiau, kad jos įvyktų, norėčiau paskatinti, paraginti komitetą, sekti tas diskusijas ir manau, kad tikrai paaiškės dar daugiau aspektų susijusių su šio pasiūlymu. Ir um, galbūt mes galėtume susisiekti su SCC ir išklausyti ir jų e, nuomonė, nuomonės. Manau, kad svarbu pažymėti, kad e, Europos centrinio banko pasiūlyme yra sakoma, kad e, kapitalo rezervo taisyklėse nėra atsižvelgiama į rizikos profilį ir kad gali kilti pavojų investuotojams. Aš džiaugiuosi, kad e, komisija teigia, kad e, CENAF fondai galėtų būti tikrai svarbus ES ekonomikai, bet kapitalo rezervas gali e, turėti, daryti neigiamų pasiekmių ES. Taigi, dėl to turėtume kartu dėti pastangas ir ieškoti bendro sprendimo. Uh, Aš pasirengęs dirbti su e, pranešėja ir šešėliniais pranešėjais tam, kad e, ieškotume kompromisinio sprendimo ir kad CENAF fondai ir toliau išliktų kartu su VNAF fondais. Dėkoju. Dėkoju. ECR šešėlinis pranešėjas Sėt Kamal. Dėkoju, pirmininkė. Aš tikrai pritarčiau Brianui, kad reikia atvirai žiūrėti ir, lank, ir skaidriai. Norėčiau, kad ir e, toliau bendradarbiautume kartu. Aš jau dirbau su šio dokumentu ir praėjusios kadencijos metu. Šis dokumentas vėl iš naujo analizuojamas. Daug yra kontroversinių klausimų mes vėl analizuosime juos ir šios kadencijos metu, bet aš tikiuosi, kad nereikės iš naujo išradinėti dviračio. Politinės frakcijos rado jau e, sutarimo praėjusios kadencijos metu. CENAF e, rezervas yra vienas iš svarbiausių klausimų. Reikia arba arba uždrausti kai ką, arba tiesiog e, priemonė bus neekonomiška. Na ir iš tikrųjų kila rizika, kad CNAF e, bus neekonomiška, ne, neapsimokanti priemonė. E, pelno marža gali būti tikrai maža ir tiesiog nebeapsimokės ši priemonė. Mes praėjusios kadencijos metu mes analizavome ir kitus galimus variantus. Galėtume galbūt atsižvelgti į tas idėjas ir šį kartą. Taip pat reikėtų prisiminti, kad e, krizės metu CENAF fondai iš fondų buvo masiškai atsiimami pinigai ir e, problema buvo ta, kad jie buvo susijęs su Europos Sąjungais, e, su JAV e, finansų sektoriumi ir VNAF ir CNAF fondų situacija buvo panaši pastaraisiais metais. CNAF, kai kuriais atvejais situacija buvo geresnė. Taigi, iš tikrųjų, negalima sakyti, kad vienas fondas yra saugesnis, kitas mažiau saugus. Uh, Prancūzijos VNF taip pat e, matė, kad buvo atsiimamos lėšos. Net yra komisija parengusi ataskaitą apie tai. Bundesbank taip pat turėjo apsaugoti Vokietijos VNF fondą. Kam to e, reikėtų, jeigu tikrai nekelia rizikos tie fondai? Taigi, uh, Problema atrodo ne pati struktūra, bet fondai, kuriuos yra investuojama. Štai dėl ko yra svarbu palaikyti diversifikavimo reikalavimus ir likvidumo reikalavimus, kad jie būtų griežtesni. Ir reikėtų taip pat įvesti mokesčius, kurie būtų taikomi atsimant lėšas. Bet reikėtų nepamiršti ir, kad JAV E, pinigų rinkos e, fondas skiriasi nuo Europos fondo, jų pobūdis e, skiriasi ir nereikėtų vienodos apsaugos. Kas bus, kai užbrauk, išdrausime CNAF? Kur lėšos, kur link lėšos eis? ECB gali patikti tą naują situaciją, bet mums reikėtų vengti sisteminio susitelkimo. Uh, Reikėtų skatinti diversifikaciją tam, kad e, būtų sušvelninta rizika, kad nebūtų e, ne, nestabilumo. Mes dar neišsprendėme bankų bankroto e, problemų, bankų, kurie paskui atkuriami žmonių lėšomis. Taigi aš pritariu pranešėjos požiūriui, pritariu daugeliui pono Heis komentarų ir tikrai manau, kad ir toliau bendradarbiausime su pranešėja ir tai vyks tikrai kaip įmanoma skaidriau. Dėkoju. Alde vardu Peter Jadzek. Dėkoju pranešėja kalbėjo apie atvirą požiūrį ir aš tikrai manau, kad reikėtų jo laikytis. Man, man teko dalyvauti posėdžiuose su suinteresuotaisiais subjektais. Ten buvo išreikšta skirtingų nuomonių apie, pavyzdžiui, ceną apdraudimą buvo pasakyta apie rezervą ar reikėtų rezervo, ar reikėtų grinųjų pinigų mokesčių. Buvo netgi tokių, kurie nenorėjo jokių priemonių. Aš džiaugiuosi apvaliojo stalo diskusijų idėją. Mano manimo, jos būtų tikrai naudingos. Būtų galima palyginti visus duomenis, Taigi tikrai tikiuosi, kad mes aktyviai bendradarbiausime mm, rengdami šį dokumentą. Dėkoju. GUE frakcijos vardu ponas Demazi, ne ponas Jėgas. E, muito rapidamente, estamos no, no... Labai trumpai kalbėsiu. mes artėjame prie, nagrinėdami šį pasiūlymą prie problemos, kuri sukėlė dabartinę krizę ar finansų e, rinkos yra, egzistuoja atskirai nuo ekonomikos, ar jų niekas nekontroliuoja. Ir, pažiūrėjau, paaiškėjo, kad mes kai kurių dalykų visiškai nežinojame. Uh, ir tuo konkrečiu atveju rinka visiškai nefunkcionuoja. Ir mes iš principo bandome ištaisyti visus trūkumus, kurie išaiškėjo ir atsivėrė, dėl kurių kilo dabartinė krizė. Be abejo, esame pasiruošę padaryti viską, pritarti viskam, kas užtikrintų šios rinkos skaidrumą. ir š, užtikrintų, kad šis e, tokių greitų, kad ši trumpalaikių sandorių rinka dirbtų kuo skaidriau. Mes pasisakome už tai, kad viešasis, kad egzistuotų šio e, sektoriaus stebėsena ir kad tai kompetencijos už, patikėtos už tai būtų viešam sektoriui, kitaip nieko nepasieksime. Žaliųjų vardu ponė Eva Žoly. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma pasakyti, kad mm, draugė su Nina Džil ir su šešėliniais pranešėjais nagrinėjame šį siūlymą siekiant užtikrinti geresnį e, reglamentavimą pinigų rinkų fondų Europoje. Tai labai e, aktuali tema ir e, Anglijos bankas, taip pat daugybė kitų e, institucijų e, skundžiasi tuo, kad finansų sistemoje egzistuoja nestabilumas skatinantis veiksniai. Mes turime užtikrinti, kad, e, institu, kad bankinės institucijos veikiančios Londone paklustų tai pačiai tvarkai ir, ir tiems patiems reglamentams. Said Al-Kadraui, uh, pranešėjas šio klausimo ankstesnėje kadencijoje labai daug nuveikė ruošiant šį pranešimą. Aš tikiuosi, kad panašios diskusijos vyks ir dabar. Svarbiausias mūsų prioritetas užtikrinti, kad uh, būtų sušvelninos perinamojo laikotarpio įtakos ir jėgos dėgiant SENAF priemonę ir būtina užtikrinti skaidrumo principą nes kitaip e, iškils rizika, kad sukelsime paniką finansų rinkose. Ir e, prisimindama ankstesnio pranešėjo darbą, e, noriu išreikšti vilti, kad mes e, CNAF ir VNAF priemonės apsvarstysime sparčiai. E, Junktinėse valstijose, pavyzdžiui, buvo priimtas aktualūs sprendimai kur, per, pagal, dėl šių priemonių. Taip pat reikia siekti užtikrinti, kad E, ta visa susijusi informacija būtų skelbiama viešai. Ir mes taip pat palaikome e, reikalavimą e, skirti dalį kapitalo e, rezervui, kad, būt, kad tai taptų užkarda saugikliu nuo galimų krizių. Taip pat norime, kad MMF e, instrumento atveju egzistuotų patirtos žalos e, kompensavimo mechanizmas. Pasisakome už tokius už tai, kad MMF veikiantis e, neapmokestinamose e, teritorijose neturėtų teisės egziz, e, operuoti op, Europos Sąjungoje. E, Taip pat manome, kad e, finansų rinkų direktyva gali pasitelkti taip pat ir e, išvestinių finansinių priemonių į, į pirkimo atveju. Ir norime, kad e, ši, šių instrumentų veikla būtų kiek, kiek manoma tiksliau apibriešta ir manome, kad EIB turėtų vaidinti didesnį vaidmenį šių fondo atžvilgių, nes tokie fondai iš esmės yra pusiau bankinės institucijos. Todėl reikia daugiau viešai skelbiamos informa informacijos apie tai, taip pat apie tai, kokius sprendimus priima Junktinės valstijos tuo klausimu ir aš noriu e, pritarti e, pritarti Ninos pasiūlytą idėjai surenkti apalaus stalo diskusiją šiuo klausimu. E FDD frakcijos vardu ponas Wolf. Ačiū pasiprašau, ponė pinigų rinkos fondai yra būtini, kad ekonomikos augimas Europoje vėl e, atsigautų. E, taip pat turime kalbėti apie E, valstybių narių e, leidžiamas obligacijas trumpalaikiai skolai finansuoti. E, tai taip pat noriu pasakyti, kad teisės aktai sukuria žmonėms ir daugybę problemų. Manome, kad teisės aktai skirti pinigų rinkų fondams galbūt išspręs kai kurias problemas ES viduje, tačiau tai atgrasys naujų fondų steigimą ES iš išorės. Mm, tačiau atrodo, kad ta, tas procesas vis tiek vyks. E, te, papilomi teisės aktai padidins veiklos išlaidas, taip pat tų fondų egzistavimo išlaidas. Turime apie tai susimastyti, nes tai reiškia, kad tai yra ne, atgrasa verslui. Taip taps svarbiausiais klausimais, nes Tuo tarpu tie, kas dirba šioje pramonės rytyje, e, dirba, e, jų, jų darbo kaštai sudaro 2-3 procentus, tai yra mažiau nei bankinėme sektoriuje. Jei paklausite verslo atstovų, kurie yra Europoje ir ar jie gali teikti paslaugas daugybei įmonių, e, E, priimdami, jeigu nustos galioti e, kažkokios e, privilegijos šiam sektoriui, tai tas, to sektoriaus įmonės išsikels svetur. Taip pat pinigų rinkų fondai gali iš viso pasitraukti iš Europos, būtent tuo metu, kai mes ieškome papildomų galimybių užtikrinti kredit, kreditavimą. Uh, Ir, ir tuo ypač toliau turės domėtis Lordas Hilas. Todėl man atrodo, kad būtų nesąmonė mums visų pirma bandyti uh, E, už, užgneušti tą rinkos dalį, kuri galėtų pasiūlyti šviežio kapitalo. Reikia suvokti, kokia yra konkurencinė padėtis visame pasaulyje. Ir ve, pirminiais vertinimais atrodo, kad teigiamo poveikio šis teisės aktas neduos. Taip pat bus sunku surasti išeitį. Yra tokių, kurie teigia, kad šie fondai sukėlė krizę, tačiau taip nebuvo. Uh, Europos fondai nesukėlė krizės. Sakoma, kad jie yra beveik bankai. Taip nėra. Tie bankai ne, neteikia paslaugų mažmeniniams klientams. Ir netgi, kai yra teikiamos paslaugos, didelė rizikos dalis tenka bankams ir egzistuoja e, kapitalo marža, kuri panaudojama kaip saugiklis. Taigi, nebūtų protinga e, tokiomis, tokiais sprendimais e, pakengti tikrai pelning, pelningam ekonomikos veiklos sektoriui, nes e, sąlygos šiam sektoriui veikti jungtinėse valstijose yra tikrai visiškai kitokios. Dabar žodis pranešėjai apibendrinti trumpai įvykusius pasisakymus. Ačiū. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už jų pastabas. Ir labai tikiuosi ir sėkmingai su visais jumis dirbti. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų, e, apžvelgdama šiuos komentarus. Manau, reikia išklausyti SCC institucijos atstovų. Brian Heids apie tai kalbėjo. Tačiau tai gali būti sudėtinga mes planavome kitą svarstymą surenkti spalio ketvirtąją. Vėliau šį mėnesį. Tačiau galbūt surenksime videokonferenciją dalyvaujant šešėlinėms pranešėjams. Galbūt tai pavyks e, nu, numatyti lapkričio dešimtąjai dėl Kemalio Saido iškelsto klausimo, dėl e, didelių e, bendrovių išdininkų. Man sunku iš vis aptikti tokias struktūras. Aš e, buvau susitikusi su, tuo, or, su, su tokias struktūras atstovaujančių organizacijų atstovais, bet kas, apie ką čia kalba yra, kas tie žmonės. Būtų tikrai naudinga, jeigu jie ateitų į mūsų apvalaus stalo diskusijas, nes tikrai gautume aktualios informacijos. Uh, man nekarta buvo pakartota, kad tai labai svarbu, kad e, pinigų rinkų fondai su jais bendradarbiauja. Ir tikrai būtų naudinga su jais užmėgsti dialogą. Kiti kolegos um, labai išsamei uh, pasisakė šiuo klausimu, ypač žalieji. Aš esu pasirengusi svarstyti su jumis, diskutuoti tas idėjas, kurias jūs išdėstėte, bet kaip jau sakiau, tuo tarpu aš na, analizuoju tris, tris ar keturias man patiktas alternatyvas ir kai tik tai vyks pagal savo diskusijos, aš parengsiu galutinį pasiūlymą ir jį jums pristatysiu. Kolegos, ačiū už komentarus ir tikiuosi sėkmingai su jumis bendradarbiauti. Ačiū, Nina primenu, koks mm, darbų tvarkaraštis numatytas. Turime svarstyti iki gruodžio pradžios, pakeitimai iki gruodžio 11, 11 pakeitimai svarstami sausio 21, ekon balsuosime vasario pabaigoje, o plenarinėje sesijoje balsuosime antrojojo kovo mėnesio sesijoje. Ir dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas - metinė mokesčių ataskaitą. Ir iš karto noriu žodį suteikti e, Socdemų frakcijos pranešėjai Evai Kailį. Ačiū. Džiaugiuosi to, kad vyksta pirmasis skaitimasis nuomonės dėl metinės mokesčio ataskaitos, kuri tapo ypač, kuris klausimo, kuris tapo ypač aktualus po praėjusius savaitės klausimų. E, net jeigu frakcijų nuomonės išsiskiria šiuo klausimu, mes, man atrodo, visi sutarėme, kad galiojanti tvarka turėtų būti spartesnė ir našesnė. Ir džiaugiamės to, kad Pierre Moskovici labai e, teigiamai įvertino metinės mokesčio ataskaitos ryties iniciatyvas, kurių galėtų imtis kit, e, kitos kadencijos komisija. Taigi, šiuo klausimu buvo išsakytas siūlymas keisti nu, darbo atvarkės planus ir siekti sklandesnio, integru, labiau, labiau integruotos ir verslui palankios ekonominės politikos. Šiokia, tokia darbo atvarkė turėtų atimti pereimą nuo monolitinių griežtų nesėkmingų politikos sistemų prie e, investicijas orientuotos politikos, kurias lydėtų mokestinės e, privilegijos. Šia, džiaugiamės šia tendencija, šiomis tendencijomis, tačiau neturime pamir, negalime pamiršti, kad tas pasipriešinimas pokyčiams yra iki šiol dominuojantis mąstymas, bet tai jau nebėra daugumos nuomonė. E, neįmanoma pakeisti požiūrio į mokesčių sistemą, nekeičiant mokestinės politikos, ji turi tapti sažiningesnė, ji turi skatinti augimą ir e, e, užtikrinti teisę į nuosavybę besąlygiškai, e, už taip pat apsaugoti bazinį atlyginimą bei skatinti verslumą. Svarbiausia yra užtikrinti e, labiau pažeidžiamų e, gyventojų teisės, taip pat smulkiuosius savininkus o stambieji savininkai ir nusavybės savininkai ir stambiosios bendrovės turi, jų veikla turi būti apmokestinta e, subalansuotai. Mums reikia galimybės kontroliuoti e, tarptautinės didžiulės bendrijas, bendrovės, kurios vengia mokesčių. Iš principo tai yra etikos klausimas. E, kalbu apie suvienodytą mokestinę bazę, bet tikiuosi, kad kai kuriais iš šių klausimų mes pasieksime sutarimo mūsų metinėje mokesčio ataskaitoje visada yra e, laikini punktai. E, tai susijęs su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu, agresyviu mokesčių planavimu, taip pat be mokestinės zonomis, netgi pačioje Europoje. Taigi šios visus klausimus turime labai našiai išspręsti. Ir tai, turės, e, tai turėtų būti svarbia tema mūsų metinėje mokesčio ataskaitoje. Mums reikia pasiekti pažangos ir kitais svarbiais klausimais, kurie, projektas, kurie yra rengiami, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokestis, bendra konsoliduota e, bendrovio apmokestinimo sistema, energijos apmokestinimas, automatiškas keitimasis duomenimis, e, šalių ataskaitų teikimas ir bankų veiklos slaptumo klausimas. Žinau, kad ankstesnės kadencijos parlamente šie klausimai buvo svarstomi, mes tiesiog turime pratesti tą darbą ir Esame pasirengę šių klausimų imtis darbingai, dirbti pragmatiškai. Ir aš esu pasiruošęs išklausyti kolegų minčių apie tai, ką jie laiko svarbiausiais aspektais šiame pranešime. Ir taip pat norėčiau dar kartą priminti Pierre Moskovici pareiškimą dėl to, kad mes galbūt esame paskutinis Europos šansas – Tai turėtume, todėl turėtume veikti, e, turėdami tą tezę mintyje. Žinau, kad neturime pakankamai laiko, bet tikiuosi, kad turėsime laiko to klausimo svarsimams ateityje. Thank you. Now for the... E Ačiū labai. EPP e, pranešėjas yra Dimitris Trojan. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tikrai akivaizdu, jog yra nemažai problemų susijusių su metinėmis mokesčio ataskaitomis valstybėse narėse. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie dabartinę situaciją, kuri yra susiformavusi. Tikrai nemažai informacijos apie tai yra pateikta. E, pavyzdžiui, pranešime kalbama apie mokesčių vengimą, taip pat apie kitą neteisėtą e, veiklą, agresyves mokesčių vengimo priemonės, kurių yra įmamasi. Na ir taip pat ten kalbam apie tai, kaip valstybės narės įgyvendino Europos komisijos pateiktas rekomendacijas. Ir ką reikėtų pakeisti, kalbant apie šią mokestinę politiką pavyzdžiui, mokesčių, naštos mažinimas e, darbuotojams daugumoje valstybių narių, ypač tose valstybėse narėse, kur ta našta yra itin didžiulė. Na ir nors tikimasi, kad jau bus pasiektas finansų ministrų susitikimas dėl automatinio keitimos informacija skirto E, gaunamoms pajamoms valstybėse narėse. Tai turėtų taip pat padėti sumažinti mokesčių vengimą, tačiau dėja yra daug dėlsimo susijusios su dvišaliais susitarimais, kuriuos trečiosios šalis sudaro su valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, viena iš tokių valstybių narių yra Šveicarija. Šveicarija yra sudariusi du dvišalius susitarimus dėl skaidrumo taip pat keitimos informacija, mm, kai tai yra susiję su ES piliečių ir įmonių pajamomis ir kai tos sąskaitos yra laikomos e, Šveicarijos bankuose. Tačiau tai yra tie sustarimai sudaryti tik su Austrija ir su jungtinė, su jungtinė karalystė. Ir su kitomis valstybėmis narėmis vykstančios dėrybos yra įtin lėtos vilkinamos. Na ir mes tikrai negalime atlaidžiai žiūrėti į tokį požiūrį susijusi su mokestiniu e, vengimu. Mes turime jausti atsakomybę prieš ES piliečius dėl tokio neatleistino vilkinimo. Na, o kalbant apie tą agresyvę, apie agresyves mokestinės priemonės padedančias išvengti mokesčių mokėjimo, turiu pasakyti, kad galima išvelgti tam tikrą pažangą Pavyzdžiui, kalbant apie e, paskutinę BPO sprendimą. Tačiau klausimas tikrai svarbus, didžiulis. Nenoriu pradėti rodyti pirštais, tačiau, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į mano gimtąją šalį, ten yra tarptautinių įmonių įsteigiamos įmonės ir jos kasmet patiria nuostolius, tačiau jų veikla nenutrūksta ir tokios įmonės nebankrutuoja. Na ir tos tarptautinės didžiulės kompanijos, manau, turėtų e, teikti ataskaitas apie kiekvieną šalį, kurioje vykdo savo veiklą, tiek ir apie jį įplaukas, tiek ir apie pelną, tiek ir apie sumokamus mokesčius. Tad aš tiesiog tikiuosi, kad mes E, kaip Europos parlamentas e, būsime tikrai itin palaikantis šį klausimą. Na ir kalbant apie sausio mėnesį šiemet įsivyšiusių šalių grupės priimtą sprendimą, susijusių su tuo, kad įmonės turės pateikti informaciją apie gautą pelną ir apie sumokėtus mokesčius kiekvienoje valstybėje, kurioje yra vykdoma jų veikla. Na ir turiu pasakyti, kad aš ketinu tikrai glaudžiai bendradarbiauti su pranešėja, e, taip pat su kitais šešėliniais pranešėjais, kad būtų parengtas kuo geresnis pranešimas. Ačiū. Dėkoju. Dabar atsar atstovas San Potero. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu vos keletą nedidelių pastabėlių ir noriu pasakyti, kad šioje, šiame pranešime norėtume, e, kad daugiau dėmesio skiriama būtų trims pagrindiniams temoms susijusiams su mokesčiais. Visų pirma, norėtume didesnio dėmesio tam faktui, kad apmokesinimas visų pirma yra nacionalinės kompetencijos ir nacionalinės jurisdikcijos dalis. Be to, mes norėtume, kad būtų bendradarbiaujama ES lygių ir būtų taip pat vykdomas koordinavimas, e, jeigu e, tikrai galima sėkmingai kovoti su mokesniu sukčiavimu ir mokesčių mokėjimo vengimu. Be to, tokia apmokestinimo politika, kaip ir minėjome, yra nacionalinė kompetencija, tačiau norėtume surinkti informaciją iš visų ES valstybių narių, surinkti gerosios praktikos pavyzdžius ir taip suteikti galimybę valstybėms narėms keistis tą informaciją, jeigu be abejo jos to pageidautų. Tiek būtų mūsų pasiūlymų e, ir tikrai nekantraujame dirbti kartu su pranešėjai bei šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu ponė Harhoisen. Dėkoju Pone pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Alde frakcijai kova su mokesniu sukčiavimu, vengimu ir vadinamosiamis mokesčių slėptuvėmis yra labai svarbus prioritetas, tad norime užtikrinti, kad įmonės veiktų vienodomis sąlygomis tarptautinėje rinkoje, kuri būtų teisinga ir skaidri ir vadovautųsi liberaliais principais, juk e, ne, svarbu ne tik vadovautis įstatymo raide, tačiau ir pačia tų įstatymų esme ir manau, kad tiek ir valstybėms narėms, tiek ir mūsų piliečiams būtų labai svarbu, jeigu būtų surinkama kuo daugiau e, mokesčių, tai būtų daroma sąžiningai, tad norime, kad daugiau dėmesio būtų skiriama mokesčių sistemos įgyvendinimo aspektams. Taip pat reikia užpildyti visas spragas ir užtikrinti, kad didelės tarptautinės įmonės taip pat įneštų savo deramą dalį į biudžetą, taip pat kaip ir mūsų piliečiai. Norime išvengti taip pat ir konkurencijos iškraipimų, e, e, kurie e, būtų neįgiami investavimo politikai taip pat augimui. Manome, kad mokestiniai teisės aktai valstybėse narėse turi būti skaidrus ir nuseklus. Mes neprieštaraujame konkurencingumui e, mokestinėje srityje, tačiau norime, kad mokesčiai be abejo būtų e, protingo dydžio ir norėtume taip pat pritarti e, tam tai pastabai dėl mokesčių perkelimo, nes labai svarbu nuo vartojimo pereiti prie darbo vietų kūrimo, tad tikrai labai svarbi priemonė buvo paminėta bet tikrai nekantrauju dirbti iš vien e, su pranešėja, taip pat su visais e, šešėliniais pranešėjais. Man atrodo, kad mūsų laukia tikrai nemažai darbo. Ačiū. Dabar guoja frakcijos vardu kalbės panas Viegas. Ačiū. Manau, kad šios diskusijos turėtų būti pagrystos mūsų kasdienę realybę, nes visur susidurėme su biudžeto konsolidavimu ir iš esmės didžiausios pastangos yra nukreiptos būtent į darbuotojus, nes tai yra tarsi e, ta grupė, kurią lengviausia apmokestinti, tai yra mokestinti pajamų mokesčių, taip pat PVM mokėti yra privaloma. Tad man labai svarbu, atrodo, atkreipti daugiau dėmesio į realybę, į tai, kad taupimo priemonės tikrai buvo negailestingos darbuotojų klasiai ir e, Žinau, kad vienas iš ES prioritetų yra kapitalo judėjimo laisvė. Ir tai prioritetu yra laikoma todėl, kad tai e, Taip pat dėja sudarė geras galimybės ir mokestiniam sukčiavimui bei mokestiniam vengimui. Manau, kad mes taip pat turėtume į tai atidžiau pažvelgti. Galiu pritarti viskam, ką pasakė kolegos. ir tam, kas buvo kalbama per pastarąsias keletą savaičių, man atrodo, kad dabar svarbiausia nuo skambių žodžių pereiti prie realių veiksmų, nes kapitalo judėjimo liberalizavimas privedė prie to, kad reikia dabar kovoti su tokiu sukčiavimu, e, su vengimu. Na, o kalbant apie tos mokesčių rojus, jie taip pat egzistuoja ir Europos Sąjungoje. Tad visi šie elementai yra svarbus. Be to, svarbu nepamiršti ir e, vadinamo ekologinio mokesčio principo. Na tai būtų toks koreguojamasis mokestis ir finansinių sandorių mokesčiai yra panaudojami ne tik siekiant reaguoti į tuos neigiamus išorinius e, poveikius, tačiau ir siekiant užtikrinti mokestinį teisingumą. Tai tikrai buvo įdomus klausimai iškilti, daug svarbaus buvo pasakyta ir dabar reikėtų imtis konkrečių veiksmų. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponė Kato. Ačiū. Man atrodo, kad vienas svarbiausių pono Moskovici klausimų elementų uh, buvo tai, kad jis išsakė labai aiškę nuomonę susijusios su geresniu apmokestinimo reglamentavimu ir taip pat kalbėta buvo apie tai, kad jis yra pasirengęs dirbti su mumis. Tad tikrai komitete mes taip pat suprantame, jog tai yra labai svarbus prioritetas ir džiugu, kad buvo imtasi reikalingų žingsnių, kad per pastaruosius dviejus artimiausius metus mūsų žodžiai būtų paversti realiais darbais. Na ir žaliesiems mokesčiai yra civilizuotas visuomenės dalis, ir reikia pakeisti tą supratimą, kad e, mokestinis sukčiavimas ar vengimas yra kažkoks sveikintinas dalykas. Na ir kalbant apie finansinių sandorių mokestį, tai yra prioritetas žaliųjų frakcijai ir džiugu girdėti, kad iš to mokesčio surinkti, e, surinktos lėšos bus investuotos į su klimatu susijusias iniciatyvas, taip pat skirtos neturtingiausiams gyventojams. Na ir Taip pat girdėjau, jog norima didinti finansinių sandorių mokesčių e, apriepti ir manau, kad mes tikrai pritartume tokiam žingsniui, nes tai pagerintų prekybos stabilumą, taip pat padėtų e, gauti didesnių pajamų iš vykdomų projektų. Man atrodo, kad e, valstybės narės tikrai turėtų pritarti tokiam finansinių sandorių mokesčiui, tačiau žinau, kad ne visos dėja yra nusiteikusios teigiamai. Vis dėlto atrodo, kad, kalbant apie šios du klausimus, nemažai pritarimo buvo susilaukta, buvo imtasi daug svarbių žingsnių. Na ir žaliųjų frakcija taip pat skiria daug dėmesio tam, kad e, korporacijos įmonės neieškotų palankiausio režimo. Ir kad būtų taip pat atliekamos reikalingos investicijos infrastruktūrą, siekiant vykdyti e, savo veiklą sėkmingai. Na ir žinau, kad prieš Apple įmonę buvo pradėta e, didžiulė byla, taip pat panašių tyrimų vyksta Niderlanduose, Gibraltare ir taip toliau. Ir man atrodo, kad mokestiniai standartai valstybėse narėse turi būti kiek įmanoma aukštesni ir svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami bendrosios rinkos principai, nes e, galiausiai nukentėjusiai tokioje situacijoje būsime mes visi. Nu, grįžtant prie Paryžiaus klimato dėrybų e, ir prie aplinkosauginių mokesčių, man atrodo, kad mokestis už anglies dioksidą susilaukia vis daugiau dėmesio ir Tai yra vienas iš būdų kovoti su CO2 išmetamaisiais taršalais. Na ir mes manome, kad taip pat būtų labai gerai automatiniu būdu keistis informaciją. Tokį pasiūlymą e, pateikė ir komisija dėl administracinio bendradarbiavimo. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie tokius mokestinius rojus kaip Luksemburgas ar Šveicarija, taip pat uh, reikėtų panalizuoti šį klausimą, bet kuriuo atveju nekantrauju dirbti kartu su kitais šešėliniais pranešėjais ir siekiant užtikrinti, kad mokestinė sistema dirbtų mūsų piliečių vardan ir kad mūsų bendroji rinka tinkamai funkcionuotų. Ačiū dabar FDD. Ar turi atstovą? Jeigu ne, tada suteiksiu žodį pranešėjai, kad jie pasidalintų savo baigiamosiomis pastabomis. Dėkoju Jums už visus komentarus. Manau, kad mūsų požiūris panašus. Mes e, ateityje ateinančius mėnesius tikrai dar sugrįšime prie šių klausimų. Manau, kad e, tai šiuo metu yra svarbus momentas, reikia tikrai atsižvelgti į visus šios klausimus, reikia parengti ataskaitą, kurios tikrai reikia naujai politikai e, pradėti būtent mūsų kadencijos metu. Taigi dėkoju Jums visiems. Taigi dėja baigėsi laikas. Aš paprašiau žodžio dar anksčiau, bet jūs žinote, tai, kokios yra taisyklės. E, ir galima paprašyti žodžio, jeigu tik tai laiko lieka. Taigi dėja mums reikia baigti savo posėdį. Taigi, posėdis baigtas. Dabar toje pačioje salėje vyks pasirengiamasis posėdis ekon e, narių e, posėdis skirtas ECB ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. E, šiame posėdėje dalyvaus Mm, įvairūs e, pranešėjai. Manau, kad pusės prasidės iš kelių minučių. Sorry, sorry.